Bene, diamo inizio ai lavori. Partiamo con. Eh, Gerai, pradėkime darbą. Kolega Cavela. Norėčiau visų paprašyti susėsti į savo vietas, mes ir taip jau vėluojame. Prego di prendere posto. Un po' di silenzio che diamo la parola alla collega Zavela. Taigi, norėčiau suteikti žodį kolegai Zavelai. Šiai diskusijai turime 30 minučių. Prašyčiau visų atsisėsti. Αρχικά θα ήθελα να χαιρετήσω τη νέα στρατηγική της Επιτροπής. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti naująją Europos komisijos strategiją dėl atokiausių regionų, kurie turėtų skatinti augimą, atokiausiuose regionuose, ji įtraukta į strategiją Europą 2020. Yra pomakrismenon periohon στην Ένωση. Ζητά... Taigi siekiame didesnės atokiausių regionų integracijos Europos Sąjungoje ir taikant Europos Sąjungos įvairias strategijas. Taip pat būtina atnaujinti sanglaudos politiką tam, kad būtų galima labiau atsižvelgti į atokiausius ES regionus. Ypač tai pasakytina apie mažas ir vidutinės įmonės, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei konkurencingumo stiprinimą. Mano nuomonė, nuomonėje aš pabrėžiu, kad šiuose atokiausiuose regionuose būtų galima sumažinti atotrukį žinių atžvilgių tarp ES ir šių trečiųjų šalių. Taigi šie atokiausi regionai vadina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie mūsų santykius su trečiosiomis šalimis. Mano kitas pastebėjimas yra susijęs su klimato kaita. Turime užtikrinti, kad atokiausi ES regionai yra ES klimato kaitos politikos dalis. Taigi, tam tikrą prasme, šie regionai yra tiesiog priešakinėse eilėse, kalbant ypač apie vandens lygio kilimą. Toliau. Kalbant apie prieigą prie interneto, manome, kad skaitmeninė ekonomika teikia ES būdą išsiveršti iš esamos ekonominės krizės ir manome, jog būtina šiuos atokiausius regionus visiškai integruoti į skaitmeninę rinką. Taip pat pritarėme ir dekastijos nuomoniai. Būtent belaidžio ryšio technologijos ir palidovinės technologijos gali suteikti atokiausiuose regionuose gyvenantiems žmonėms prieigą prie plačiajuoščio interneto. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš atokiausių regionų už jų indėlį. Ačiū. Ačiū kolegijai Cevelai. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui. Ponui Vanistelroj. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone pranešėja, jūsų pasiūlymas ir visas dokumentas yra puikiai subalansuotas, jūs taip pat puikiai pristatėte savo nuomonę, vis dėlto aš norėčiau dar pakalbėti apie keletą dalykų. Pirmiausia, neturime abejoti dėl svarbios atokiausių regionų pozicijos Europos Sąjungoje. Ši pozicija yra dar labiau sustiprinta Lisabono strategijoje, taigi pasižiūrėję į tam tikrus uh, fondus, į finansavimo lygį, pamatysime, kad šie regionai išlaiko savo ankstesnį lygį, taigi nebus reikalinga, ne, nebus prarasta jungstesnė pozicija, nekyla jokių problemų taip pat jų santykiuose su Europos parlamentu ir komisija. Jūs taip pat teikiate, kad ES strategija 2020 suteikia naujas galimybės. Taigi, nereikės e, spręsti vien tik tais pagrindinių problemų, kurios yra susijusios su, su šiais regionais, bet taip pat reikės specializuotis ir į tam tikras atskiras rytis. Savo nuomonėje jūs apie tai ir kalbate. Taigi reikės nukeliauti į tas salas e, atokiausiuose regionuose ir paklausti jų, e, kokios gi yra jų stipriosios sritys kadangi būtent ten bus galima vadinti tiesiog pavyzdį. Pavyzdžiui, Prancūzų Gvinėjoje e, tikrai yra didžiulis potencialas, kalbant apie e, palidovinės technologijas, tą patį galima pasakyti ir apie kitus atokiausius regionus, kalbant apie kosmoso strategiją, klimato kaitą. Tokie regionai yra puikioje geografinėje padėtyje ir dėl to gali mums suteikti uh, atitinkamų privalumų. Kalbant apie investicijas į mokslinius tyrimus ir infrastruktūrą, mes norime pasižiūrėti į atokiausius regionus ir pamatyti, ką būtų galima pasiekti ten. Tokiu būdu galėtume pagerinti jų įvaizdį, atkreipti didesnį dėmesį į šios regionus, Taigi galbūt tikrai būtų verta nukreipti mūsų investicijas mokslinio tyrimų srityje iš šiuos atokiausius regionus, kadangi daugelis mūsų tyrimų yra susiję su klimato kaita. Taigi manyčiau, jog reikėtų kai ką pridėti prie šio teksto. Taigi, meskime visus savo išteklius į šiuos regionus ir paklauskime jų, kokios yra jų specializacijos rytis. Ir paklauskime, kaip galėtume prisidėti prie e, savo investicijomis prie tam tikrų mokslinių tyrimų ir kitų sričių. Kągi galime pasakyti apie pagrindinės e, programas tuose regionuose? Pasižiūrėję į inovacijas ir technologijas, e, kurias reikėtų tobulinti ir taikyti ateityje. Ir vėl šie regionai galėtų ateityje suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Uh, Mes galėtume kreiptis taip pat ir komisiją, siekdami užtikrinti, kad tose pagrindinėse programuose būtų išskirtos specialios programos, kurios būtų skirtos šiems atokiausiams ES regionams. Tokios būtų mano pastabos. Ir jos atsispindės mano patiktuose pakeitimuose ir tikiuosi, jog keisime tinkamą kryptimį. Ačiū. Grazie. Ehm, io sono Šad. Dėkoju. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo savo frakcijos. Tačiau norėčiau pirmiausia išklausyti kitų šešėlinių pranešėjų nuomonės, jeigu jie žinoma yra. Ponas Takula, Alde frakcijos vardu, ar yra kas pakeistų pono Takulą? Ne, pono Turinas taip pat nėra. Kas gal norėtų prisi, prisi, pasisakyti šešėlinio pranešėjo vardu? Ne, ponas Šičester. Jeigu ne, kadangi pati esu šešėlinė pranešėja, turiu pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė ponas Vanis Taliroj. Mums reikia skirti labai daug dėmesio atokiausiams regionams. Ta pati yra pasakiusi ir komisija, ir regionų komitetas. Mes, aišku, vykdome savo įprastinę politiką šių salų atžvilgių, tačiau turime pagalvoti ir apie mokestinę politiką, apie muitų politiką. Turime pagalvoti apie sėkmingai vykdomas programas, tačiau be tradicinių programų ir projektų turėtume galvoti apie tolesnį šių regionų integravimą šios salos, šie regionai turėtų tapti ES strategijos 2020 dalimi. Ir turėtume pasirūpinti, kad šių regionų specifiniai bruožai būtų mums aiškus. Tie regionai turi daugybę privalumų, tiek geografinių, tiek fizinių privalumų. Mes turime jais pasinaudoti, kad galėtume įgyvendinti savo strategiją 2020. Taip pat ir strategija susijusią su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Žinoma, kad mūsų atokiausi regionai yra iš dalies priklausomi nuo energetikos importo, bet galime pasirūpinti ir tuo, kad būtų plačiau naudojami atsinaujinantis energijos šaltiniai. Turime pasirūpinti, kad būtų vykdomos dabartinės programos, kad būtų siekiama prioritetų kaip pavyzdžiui klimato kaitos klausimas būtų sprendžiamas. Moksliniai tyrimai yra kitas labai svarbus aspektas ir mūsų kolegė Cevela tą paminėjo. Šie regionai, aišku, turi tam tikrų problemų, tačiau galima atkreipti dėmesį į jų stiprasias pusės, į jų pranašumus. Pirmiausia, turime nustatyti, kągi šie regionai gali pasiūlyti ir tuomet galime siekti konkrečios pažangos. Taigi regionai turėtų būti kur kas labiau integruoti į ES ir mūsų vykdomas politikas. Turime stengtis panaikinti visus egzistuojančius skirtumus. Pone Madurel taip pat yra pranešėję šiais klausimais. Turime pasirūpinti, kad atokiausi regionai atsidurtų mūsų programuose. Pone Cavela taip pat kalbėjo apie IRT ir komunikavimą, komunikaciją. Turime pasirūpinti, kad šie atokus regionai būtų įtraukti į komunikacinės politikos rytis. Taigi mums reikia imtis iniciatyvaus požiūrio. turime būti aktyvus ir turime atkreipti didesnį dėmesį į atokiausių regionų specifiškumą. Manyčiau, kad tokiu būdu galėtume užtikrinti šių regionų integraciją į ES. Mano frakcija teiks pakeitimų ir aš kreipiuosi į kolegas, kurie atstovauja šios tokius regionus e, aktyviai teikti pakeitimus ir pasiūlymus, kad galėtume patobulinti savo nuomonės projektą. Ar bus kitų šešėlinių pranešėjų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Merci, madame, merci, madame la présidente. Juste une intervention pour dire qu'effectivement, je, je... Ačiū, ponia pirmininkė. Labai svarbu kad regionai būtų labiau integruoti savo geografiniuose regionuose ir Europoje taip pat. Tai yra labai svarbus dalykas, bet šį klausimą turime teikti valstybėms narėms. Valstybės narės gali išspręsti kai kurias problemas. Pavyzdžiui, Prancūzijos atokiausi regionai yra vieni neturtingiausių, skurdžiausių Prancūzijos regionų, tačiau jie pavyzdžiui, už maistą moka kur kas daugiau negu kad mes Prancūzijoje. Taigi reikėtų tiems regionams taikyti kitokią politiką, adaptuotą politiką. Ir mūsų investicijos turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į tų regionų gyventojų poreikius. Taip pat reikia galvoti apie tiltų tiesimą į kitus regionus, kurie nepriklauso ES, kad tie regionai taip pat sukurtų geresnės gyvenimo sąlygas savo žmonėms. Mums taip pat reikia ES investicijų spręsti klimato kaitos klausimams. Ypatingai daug dėmesio reikia skirti kylančio vandens lygio problemai. Turime išspręsti galimas tos problemos pasiekmes. Pirmininkė dėkoju, daugiau norinčių pasisakyti šiuo klausimu nėra. Todėl suteiksiu žodį Dana Lučija Pinto, kuri yra koordinatorė komisijos. Iš komisijos pusės, prašom, ponė. Labas rytas. Komisija pritarė įtre komiteto nuomonėj ir atkreipė dėmesį, kad atokiausi regionai naudojasi sangudos politikos finansavimo priemonėmis tam, kad būtų galima atsiverti e, tam tikras problemas, e, kylančias e, neteisingai takant sutarties straipsnį 349. Komisija pripažįsta, jog būtina geriau integruoti tam tikras geografinės vietovės ir primena, kad būtina siekti bendradarbiavimo tikslo, pagal kurį būtų galima bendradarbiauti tarp įvairių atokiausių regionų teritorijų. Komisija taip pat pripažįsta, jog klimato kaita taip pat daro poveikį atokiausiams regionams ir tai taip pat daro poveikį mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumui ir apskritai ekonomikos augimui. Taip pat būtina atsižvelgti į rinkos uh, E, tikslus 2014-2020 metams. Taigi, atokiausi regionai turi nustatyti savo investicinius prioritetus tam tikrose sektoriuose, tam, kad prisidėtų prie įvairinimo e, savo ekonomikos srityje ir tam, kad jų augimas taptų tvarus. Ačiū. Grazie, abbiamo pochissimo tempo, ma qualche minuto la collega Zavela per. Ačiū, mes neturime labai daug laiko, tačiau dabar suteiksiu kolegijai Zavelai keletą minučių atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų išreikštus pasiūlymus. Aš nekantriai laukiu jūsų pakeitimų. Ir, žinoma, tikiuosi, kad viso to dėka man pavyks parengti tokią nuomonę, kuri atneš naudos atokiausius regionuose gyvenantiems piliečiams. Ačiū. Taigi tuo ir baigsime mūsų diskusijas. vasario 1-12 val. dienos yra galutinė data, iki kuomet bus galima pateikti pakeitimus. Ačiū. Bene, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Gerai, tęskime darbą. Kitas darbo atvarkės punktas. Ponas Vatsman. Michael Toira vietoje pasisakysite jūs. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nächst äh, möchte ich mal kurz vorstellen, ich bin vom. Äh Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš komiteto, atėjau iš komiteto atsakingo už vidaus rinką ir e, vartotojų apsaugą. Kolega Toireris manęs paprašė perimti šį, pra, šį, šį pranešimą. Mielai tą darau, kadangi manau, jog e, Europa kaip pramonės veiklos vieta yra labai svarbi, jeigu norime, kad Europa ateityje turėtų galimybę sėkmingai kurti darbo vietas. Mums reikia stiprinti Europą kaip e, pramonės veiklos vietą. Dėl to jūs suprantate, e, kad yra labai svarbu atitinkamai pateikti visus reikalingus pakeitimų pasiūlymus iki nustatyto termino. Trys labai svarbus dalykai, norėčiau juos paminėti. Pirmiausia, tolesnė vidaus rinkos plėtra tinkamą politiką, kuris sudarytų tinkamas sąlygas pramonės įmonėms Europoje, pirmiausia, paprastinant teisės aktus ir mažinant biurokratijos naštą. Reikia neužmiršti, kad Europoje e, gyvena 500 milijonų vartotojų, tai yra didžiulė, pati didžiausia bendra rinka pasaulyje ir dėl to labai svarbu toliau plėtoti, kurti vidaus rinką, bendrą rinką, ją toliau stiprinti. tokios didžiulės e, plačios rinkos, kurioje tokia step didelė perkamoji gale pasaulyje daugiau nėra ir dėl to mums reikia pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis, kad išnaudotume tą potencialą. Mums reikia, kiek įmanoma, geriau suderintų teisės aktų ir taisyklių ir tinkamo jo įgyvendinimo. Antras dalykas, mums reikia kurti investuotojams papildomus e, paskatas, jeigu norime, kad būtų toliau plėtojamos technologijos, kuriamos naujovės, reikia skatinti bendradarbiavimą tarp universitetų Europoje, siekti tolesnio darbo vietų kūrimą, kūrimo ir reikia stengtis, kad universitetuose žmonės įgytų kuo aukštesnę kvalifikaciją. Taip pat reikėtų skatinti genetinių, e, genetinių mokslų, genetinius tyrimus, e, moksl, mokslinius tyrimus. Mes žinome, kad e, labai svarbi vieta būtent Europa ir žinome, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje daugelis mokslininkų dirbančių šioje srityje dėja iškeliauja į Junktinės valstijas, kadangi jiems nesudaromos tinkamos sąlygos gimtojoje šalyje jeigu jie nori savo gimtosiuose universitetuose imtis tyrimų. E, tyrimų veiklos tuomet e, jiems yra iš esmės surišamos rankos, kadangi jų veiklos, jų tyrimų rezultatai toliau yra e, nesusijęjami su konkrečia įmonių veikla, jais nėra pasinaudojama rinkoje. Taip pat reikėtų svarstant biudžetą e, skirtą 2014-2020 laikotarpio atsižvelgti visus šiuos e, dalykus, į visus šiuos aspektus. Ir aš norėčiau e, pritarti atitinkamai programai, kuri siūloma, programa susijusi su sąnaudų mažinimu, naštos, finansinės naštos įmonėms mažinimu. Mūsų rinkoje, Europoje, moksliniai tyrimai, inovacijų plėtra padės mažoms ir vidutinėms įmonėms toliau plėtoti savo veiklą. Ir taigi taip turėsime abiems pusėms naudingą situaciją, jeigu mums pavyks e, tinkamai e, skatinti vykdyti įvairias mokslinių tyrimų programas, kurios būtų skiriamos būtent daugiausiai mažosiams ir vidutinėms įmonėms, o ne stambiosioms. E, Taip pat reikėtų pritraukti investicijas, kuriant tinkamą infrastruktūrą energetikos srityje ar transporto srityje. Čia taip pat Europoje dar yra neišnaudoto potencialo, pavyzdžiui, e, nustatant e, palankesnės energetikos e, energijos kainas ar panašiai. Ponios ir ponai, energetika yra vienas iš svarbiausių faktorių siekiant kurti naujas darbo vietas Europoje. Mums reikia labai e, plataus energetikos šaltinių spektro, priešingo atveju mūsų įmonėms e, bus sunku toliau sėkmingai veikti šiame kontinente. Transporto srityje taip pat reikėtų e, investuoti į infrastruktūrą ir, aišku, transporto sritis turėtų būti siejama ir su atitinkamais energetikos projektais. Tad mums reikėtų pamastyti, kaip pasiekti klimato kaitos tikslų, nedidinant mm, energijos kaino. Žinau, kad tai yra labai sudėtinga, bet galima rasti tinkamų sprendimų. Visi nori taupyti e, CO2, visi nori mažiau teršti ir mums reikia stengtis skatinti tuos, to, tuos taupimo veiksmus, nedidinant sąnaudų, kad nekentėtų mūsų pramonės įmonės, ypač mažosios ir vidutinės. Joms reikia ypač padėti. Ponios ir ponai, jūs matote, jog mano kolega Toreris yra pateikęs tikrai nemažai naujų idėjų ir aš tikiuosi, kad ir šešėliniai pranešėjai taip pat turės kuo prisidėti. Ačiū. Grazie, signor Krausman. Ačiū ponui Krausmanui. Turime 17 minučių aptarti šiai temai. Po to atvyks ministras Ostegardas, taigi turime dar šiek tiek laiko. Ponas Keli, šešėlinis pranešėjas iš EPP frakcijos, prašau. Labai ačiū. Dėkuoju ponui Krotsmanui už jo pristatymą. Žinoma, tai yra labai svarbis rytis Europai, ypač atsižvelgiant į tai, jog visi patiriame krizę, turime kurti naujas darbo vietas ir, žinoma, labai svarbu investuoti Europoje. Kalbant apskritai, kai kurios e, sritys Europoje vystosi gerai, kai kurios netaip gerai. Taip pat platesnėme kontekste mes prarandame pozicijas tokiuose teritorijose kaip pavyzdžiui Kinija. Ir kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas, šiuo metu e, tiesioginės užsienio investicijos sudaro 26 procentus. Taigi mūsų tikslas turėtų būti pasiekti daugiau negu kad 26 procentai tiesioginių užsienio investicijų. Tam reikia sukurti naujas darbo vietas ir augimą. Taigi uždavinys prieš mus yra labai svarbus. Transporto sritis yra labai svarbi, mokestinis režimas taip pat yra labai svarbus veiksnys investuotojams. Universitetai taip pat yra labai svarbus. Mes diskutavom apie juos kalbėdami apie programą Horizontas 2020. Turime kurti plėtoti darbo rinką ir taip pat moksliniai tyrimai turėtų padėti sukurti naujas darbo vietas. Moksliniai tyrimai televizijų srityje taip pat buvo vykdomi Europoje. Būtina nukreipti visus mokslinius tyrimus į tokią sritį. Aš kalbėjusi taip pat ir su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jos yra labai svarbios, siekiant užtikrinti augimą, taip pat pačių juostis ryšys yra labai svarbis rytis. Siekiant užtikrinti augimą, tai bus labai svarbu taip pat ir nutolusiuose teritorijuose. Mes turime vystyti suvokimą, jog esame atviri verslui, turime padėti įmonėms ir kitiems atstovams vystyti savo verslą Europoje. Labai svarbu, ieškant investicijų Europoje, atkreipti dėmesį į logistinę infrastruktūrą, taip pat į teisinę aplinką bei telekomunikacinę aplinką. Tai yra svarbiausios sritys, kurios taps ypač svarbios viso pasaulio kontekste ir kurias taip pat bus būtina toliau plėtoti. Labai svarbu, kad didieji miestai, tokie kaip Paryžius, Londonas, Frankfurtas, tiesiog klesti. E, kitose vietose dar reikėtų pasitempti. Mes galime pasimokyti iš klestinčių centrų ir skleisti investicijas e, visose 27 ar 28 valstybėse, tam, kad pasiektume mūsų strategijos 2020 tikslų. Ačiū. Dėkoju, ponai Keli, dabar kolega Korėja Del Campos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs vakar tapus komiteto pirmininkę. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Krocman jam tapus šio komiteto nariu. Jis turi labai daug patirties e, dirbdamas vidaus rinkos komitete ir jo patirtis bus labai naudinga. Pono Toirero nuomonė yra labai gerai parengtas dokumentas ir aš pritariu šiai nuomonė ir penkiems joje išdėstytiems punktams. Nepaisant to, turime keletą pasiūlymų. Visų pirma, dėl žmogiškojo kapitalo. Uh, Aš manau, kad Europa turi didžiulį konkurencinį pranašumą, kalbant apie žmogiškuosius išteklius. Neturėtume pamiršti, kad turėtume skatinti profesionalių darbuotojų laisvą judėjimą, turime saugoti savo potencialą. Mes turime atitinkamą mokslinių tyrimų sistemą, kuri turėtų sutelkti dėmesį į inovacijas. Universitetai turėtų glaudžiau bendradarbiauti su verslo sektoriumi. Per pastarosius metus buvo daug darbo nuveikta šioje srityje, dėje ne visą laiką pasinaudojama to darbo vaisiais. Kitas dalykas - standartizacija. Iš esmės tai yra esminis dalykas, jeigu norime plėtoti pramonę Europos Sąjungoje. Toliau. Europos Sąjungos strategija 2020 yra numačiusi tinkamus tikslus siekti tvarumo, kovoti su klimato kaita, kurti naujas darbo vietas ir taip toliau, taip pat užtikrinti maisto ir vandens tiekimą, plėtoti pažangęs medicininės technologijas, plėtoti nanotehnologijas, ekologinės technologijas ir taip toliau. Tačiau nepamirškime e, kosmoso E, automobilių pramonės, chemijos, farmacijos pramonės šakų. Neleiskime toms šakoms numirti. E, galiausiai galime pakalbėti ir apie kultūros pramonę. Nepamirškime, kad Europa yra konkurencinga, ypatingai futbolo srityje, turizmo sritis taip pat yra nemažiau svarbi. Turime mažinti biurokratinę naštą, užtikrinti pažangų reglamentavimą, turime stiprinti pramonės politiką ir dėmesys turi būti nukreiptas ne tik į finansinės paslaugas. Turime taip pat pasinaudoti transatlantinės sąjungos teikiamais pranašumais ir sustiprinti bankroto taisyklės. Trečias punktas dabar labai konkrečiai. Čia kalbama apie verslo patiriamų sąnaudų mažinimą. Paskatinkime produktivumą ir efektyvumą. Negalime mažinti sąnaudų tik vienoje srityje, pavyzdžiui, darbo jėgos sąnaudų e, susidurime su valstybių skolos problema šiuo metu, todėl turime padidinti pasitikėjimą bendraja valiuta, kadangi pasitikėjimas turi tiesioginės įtakos investuotojų pasitikėjimui. Ir negalime ignoruoti visų tų siaubingų katastrofiškų scenarijų, kuriuos girdime šiomis dienomis. Pirmininkė, ačiū. Po penkių minučių atvyks e, Danijos ministras, todėl galiu leisti pasisakyti trims parlamentarams ir komisijos atstovui, ponas Prodi. Ehm, Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad visų pirma reikėtų pasvarstyti tokius dalykus. Jeigu Europa nori išsaugoti savo pramoninę veiklą, mums reikia užduoti savo klausimą, ar mes iš tiesų tuo norime. Tokia veikla mm, yra ir mūsų tam tikros lyderystės šiame pasaulyje ženklas. Mes negalime jos sunaikinti. Uh, Mums reikia plėtoti tokią e, pramoninę politiką, pramonės politiką, kuris skatintų investicijas Europoje. Ypač žvelgiant į konkurencingumo problemą, Europos konkurencingumo pasaulyje problemą. Imkime pavyzdį - Kinija. Ten yra tam tikrų politinių aspektų rodančių, jog e, Kinija nori tapti lyderę pasaulyje šioje srityje, bet mes negalime to leisti. Mes negalime tikėtis iš Kinijos ir garantijų. Ir pramonės veiklos prasme negalime tikėtis garantijų iš Kinijos. Ja, taip pat veikia e, finansinės, demografinės e, problemos, tokios pat problemos kaip ir mūsų. E, Jeigu mes konkrečiai apibriešime savo sunkumus, aiškiai nustatysime, ko mums reikia, ir jeigu su, suvoksime, kad Europai yra nepaprastai gyvybiškai svarbi šis rytis, pramonės rytis, aš manyčiau, kad po kelių metų ar po dešimtmečio, panašiai kaip buvo Japonijoje ir dabar yra Kinijoje, konkurencija konkurencinės pozicijos mūsų bus daug stipresnės. Dėkoju ponui Prodi, dabar ponas Vyberis. Yra ponia Weber, o aš esu ponas Weberis. ES ir Kinijos delegacijos pirmininko pavaduotojas esu ir norėčiau pranešti apie tikrai didžiulę pažangą, tai turint omenyje Kinijos eksportą į Europos Sąjungą, jos, jo apimtis pastaruosius dešimtį metų. Visą tai buvo įmanoma, turint omenyje prielaidą, jog ES lygmenių visos tos investicinės pastangos iš Kinijos ir ES atžvilgių buvo lab, deramai koordinuojamos. Šiuo metu e, Kinai e, piknaudžiauja ES prasta padėtimi ir e, skirtingai derasi su skirtingomis valstybėmis narėmis. Tačiau mes turime, e, mes žinome, kad, pavyzdžiui, jungtinės valstijos turi didelės koordinavimo galimybės, turi atitinkamą komitetą, skirianti didelį dėmesį tokiems dalykams. Jeigu amerikiečiai nori investuoti Kinijoje, tuomet yra apsvarstomi visi už ir prieš, ką tai reiškia geostrateginių interesų požiūrių ir kokios įtakos tai turės pramonės e, sryčiai. Mūsų komisaras norėtų, atsakingas už šią sritį komisaras taip pat norėtų, kad būtų įsteigta analogiška struktūra ir čia ES ir tai yra pagirtina. Kalbant apie abipusiškumą, reikia pabrėžti, kad kinai e, veikia labai centralizuotai, ten yra e, skirimas dėmesys į tris aspektus ir a, investicijos, e, kurios plaukia į e, jūrų transportą, bankų sektorių, telekomunikacijų sektorių, taip pat yra tam tikros investicijos, kurios kartais yra pristabdomos. Pavyzdžiui, automobilių pramonėje dabar mažiau investuojama. Europos automobilių pramonės e, subjektai neturi galimybės turėti, investuoti į e, bendras, bendras, e, bendrasias įmonės, tarptautinės įmonės daugiau negu 49 procentų savo turimų, turimo kapitalo. Taigi tokių apribojimų mes turime, o, pavyzdžiui, Kinė neturi ir tai gerokai susilpnina mūsų pozicijas. Dėkoju, panas Fonlis Taliroj. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, kadangi sutinku su jumis, su ankstesniu kalbėtoju. Kalbant apie investicijas, mes daugiausiai girdime apie Kinus. Pažvelgus, kokios, kokie, kok, koks kapitalas, kiek pinigų keliauja į Europą, pažvelgus, pažiūrėjau, kas, kas vyksta Rotterdame, matome, kad didžioji to kapitalo dalis yra Kinų. Taigi mes netera, nepakankamai gerai dirbam savo darbą. Atsižvelgianti tas e, sąlygas pasaulio rinkose reikėtų atitinkamai ir koreguoti šį pranešimą. Apie tai kalbėjo ir kolega. E, būtent tą mes kaip, kaip e, pramonės komitetas turėtume daryti. Aš atitinkamus pakeitimus pateiksiu, kad mūsų veiksmai būtų aktyvesni Juk mes kalbame apie mūsų ateitį. Jeigu norime, kad toliau būtų kuriami inovatyvūs produktai Europoje, tuomet reikia mąstyti apie e, valstybių e, teikiamą paramą strategiškai labai svarbios, svarbiose sritise. Jeigu mes norime, kad išliktų pozicijos stiprios, kad ir toliau kurtume naujoviškus produktus, e, tuomet turime kažką daryti, turime realiai investuoti, o ne perleisti tuos dalykus kiniečiams. Pažvelgus į mūsų infrastruktūrą reikia matyti, jog e, daug dalykų dar galime patobulinti. Jeigu mūsų infrastruktūra ir moksliniai tyrimai bus e, puikios kokybės, tuomet pas mus investuotojai atkeliaus, o ne, o ne atvirkščiai. Priešingų atvejų mūsų didžiosios įmonės nuolat susidurs su nuostoliais ir aš manyčiau, kad to, to, mums reikia keisti požiūrį, nes mes einame ne to, ne to kryptimi. Dėkoju. Ponas Krocman, trumpai kalbėsiu. Ačiū už e, šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Tikiuosi, kad tikrai pateiksite savo pakeitimų pasiūlymus. Iš tiesų, e, jeigu norime E, labiau akcentuoti žmogiškai kapitalą, mums reikia pateikti atitinkamų e, pakeitimų pasiūlymų, nes iš tiesų negalime žiūrėti vien tik tai į e, našumo ir sąnaudų aspektus, mums reikia kalbėti apie žmogiškai kapitalą, kuris prisideda prie mūsų pramonės augimo. Dėkuoju. Ačiū. Dar turiu paskelbti Jums vieną pranešimą pakeitimus turite pateikti iki sausio 31 dienos, tai yra antradienio 12 valandos dienos. Taigi baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą, o dabar norėčiau labai šiltai pasveikinti ministrą Östergaard, tai yra Danijos mokslinio tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo ministras. Ir kaip žinome, pirmininkauja Danija. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Diskutuosime su jumis iki 12.30. Pirmiausia, išklausysime ministrą ir prašytume jūsų pasisakyti 10-15 minučių ir paskui turėsime laiko užduoti klausimus. Ministrė, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėdamas norėčiau pasveikinti jūs jūsų naujose pareigose kaip ITRE komiteto pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentui už šią galimybę pristatyti pirmininkaujančios Danijos tikslus mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Kaip žinome, daug kas nuvyk, įvyko nuo tada, kai paskutinį kartą pirmininkavome. Aiškiai prisimenu 2002 metų vadovų tarybą, kuomet buvo priimtas sprendimas priimti 10 naujų valstybių narių ir tai buvo didžiausia ES istorijoje plėtros banga. Šiandien mes taip pat patiriame istorinį laikotarpį ES. Deja, šis laikotarpis yra visiškai kitoks. Šiandien Europa yra atsidūrusi didžiulėje ekonominėje krizėje, kuri kerta pačius mūsų bendradarbiavimo pagrindus. Europai tai yra labai iššūkių pilni laikai. Ir labai svarbu išgyventi saugiai šią ekonominę krizę. Tuo pat metu Europa turėtų sutelkti pastangas tam, kad susidurtų su tokiais iššūkiais, kurie yra susijęs su klimato kaita, aplinkosauga ir energijos tiekimo saugumu. Ir čia Danijos pirmininkaujantį valstybę turi kelias svarbės prioritetinės rytis. Pirmiausia, mes turime prisijimti atsakomybę. Vienintelis būdas sukurti konkurencingumą Europoje yra taip, kad valstybės narės užtikrintų patikimą ekonominę politiką. Būtina pasitikėti rinkomis. Tai yra būtina sąlyga, kuriant naują plėstėjimą. Būtina taikyti bendrijos metodą priimant sprendimus Europos Sąjungoje. Tam mes turime sukurti laisvės ir sažiningumo erdvę mūsų visuomenėse, kuriuose vyrautų kultūrų ir bendruomenių įvairovė. Pirmininkaujant Danijai labai svarbus klausimas bus dėrybos derantis su nauja daugiame, dėl naujos daugiametės finansavimo programos. Antra, kiti mūsų prioritetai, kitas mūsų prioritetas yra dinamiška Europa. Europos kertinis akmuo yra vieninga rinka. Labai svarbu, kad tokioje rinkoje būtų kuriamos naujos darbo vietos ir kuriamas klestėjimas ES piliečiams. Būtina skatinti, kurti naujus inovatyvius sprendimus. Iššūkiai prieš mūsų akis yra dideli, augimas yra mažas, skola didelė, o darbo vietos visoje Europoje yra prarandamos darbo vietų kūrimui ir augimui paskatinti, būtinas tam tikras postumis. Būtina stiprinti puikių mokslinių tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo sritis Europoje. Tai yra trys žinių trikampio kertiniai akmenys. Čia būtina veikti kaip galima tiesiogiškiau. Europa neturi tapti dulkėtų muziejumi, mes turime tapti dinamiški, turime imtis kūrybinių pajėgų, kurios išsiplėstų toliau negu kad mūsų sienos. Mūsų trečiasis prioritetas yra žalioji Europa. Mes vis dar turime būti globaliu lyderiu globalioje ekonomikoje. Turime dėti pastangas, kad kovotume su kylančiais iššūkiais e, užterštumo srityje, išteklių trūkumo srityje ir kitose srityse. Todėl būtina stiprinti mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Tam būtina kurti naujas darbo vietas ir augimą. Pavyzdžiui, energijos suvartojimas tikėtina išauks trečdaliu per ateinančius 25 metus. Tuo pat metu naftos gavyba smarkiai mažėja. Energetikos taupimas gali padėti sutaupyti milijardus eurų. Ir užuot išleidę šias lėšas, mes turime investuoti į tvarų augimą ir žalias naujas darbo vietas Europos Sąjungoje. Komisija paskaičiavo, kad tai gali potencialiai sukurti apie 2 milijonus naujų darbo vietų. Ketvirta, mes turime užtikrinti saugę Europoje. Pats geriausias būdas užtikrinti piliečių saugumą yra globalesnėme pasaulyje, dedant sutelktas pastangas siekiant tikro europinio bendradarbiavimo. E, kalbant apie daugia šalę finansavimo programą, mes toliau peržiūrėsime strategiją 2020 ir programa Horizontas 2020 bus pagrindinis variklis siekiant bendradarbiauti mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Pirmininkaujant Danijai, taryba turės parengti daugybę teisė kūrinių iniciatyvų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Kita programa Horizontas 2020, reglamentas dėl strateginių inovacijų darbo tvarkės, Euratomo ir kitose srityse. Dabar norėčiau susitelkti ties programa Horizontas 2020. Europos ateitis priklauso nuo mokslo ir inovacijų. Europos komisija žengia tinkamų kelių, siūlydama stiprinti bendrą uh, pagrindų programą uh, in, skirtą inovacijoms, tai yra Horizontas 2020 programa. Mes susitinkame, kad būtina atsiliepti ekonominius iššūkius, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant augimą, būtina atsiliepti į žmonėms nerimą keliančius iššūkius, gerinant aplinką, būtina sustiprinti ES poziciją, gerinant technologijas ir telkiant naujas inovacijas. Būtina e, pasitelkti naujas sinergijas inovacijų srityse, skiriant naują finansavimą per sanglaudos politiką, bendrą žemės ūkio politiką ir imantis kitų priemonių, kurios būtų skirtos švietimui ir jaunimui. Mes sutinkame, kad programa Horizontas 2020 turėtų sumažinti susiskaidimą ir užtikrinti didesnę sanglaudą įskaitant ir per nacionalinės mokslinių tyrimų programas. Turime užtikrinti geresnę sanglaudą per mokslinius tyrimus ir inovaciją. Ir tai yra prioritetas pirmininkaujant Danijai. Bus būtina imtis šių priemonių siekiant užtikrinti Europoje inovatyvumą ir augimą. Bus būtina taikyti tam tikrus kriterijus, parenkant finansavimą tam tikroms mokslinio tyrimų programoms. Bus būtina užtikrinti uh, E, stiprią ir nepriklausomą Europos mokslinių tyrimų tarybą. Pirmininkaujantį valstybę taip pat dirbs siekdama užtikrinti kuo didesnį lankstumą pagrindų programoje. Tai yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti didesnį apskritai pramonės dalyvavimą ir, kalbant konkrečiai, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą. Reikės mažiau biurokratijos ir daugiau mokslinių tyrimų. Toks bus mūsų šūkis. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kaip mes pirmininkausime. Net nereikia sakyti, kad Danija yra pasirengusi e, vadovauti dėryboms dėl klimato kaitos taryboje. Ir tokios darybos bus labai svarbios, jeigu norėsime, kad nauja programa bus parengta 2014 metais. Todėl turėsime savo nusistatyti plataus užmojo tikslus. Mūsų tikslas yra, kad dėrybos pasistumėtų kaip galima toliau mūsų pirmininkavimo metu, kad jos būtų konkrečios. Ir mes norėtume pasiekti bendro požiūrio ties programa Horizontas 2020 konkurencingumo taryboje, kuri vyks 2012 m. gegužės 12 dieną. Pirmajame mūsų pirmininkavimo etape mes aptarsime įvairias nuomonės susijusias su programa Horizontas 2020, su pagrindinėmis suinteresuotomis ES grupėmis, 2012 m. vasario 1 dieną mes surinksime dialogą su suinteresuotais atstovais dėl programos Horizontas 2020. Ministrų konferencija e, taip pat yra numatyta vasario 2 dieną ir planuojame ten surinkti neformales diskusijas dėl programos Horizontas 2020. Mes taip pat e, džiaugtumės, jie galėtų dalyvauti taip pat ir Europos parlamento atstovai šiuose renginiuose ir Taip pat kviečiame naujai paskirtą pranešėją ponę Manuel pasakyti pagrindinę kalbą neformaliame susitikime. Vasario 221 dieną vyks neformalios ministrų diskusijos, taip pat vyks orientacinės diskusijos dėl programos Horizontas 2020. Ir kartu su jūsų pirmtakų, ponė pirmininkė, mes taip pat organizuojame konferenciją čia Europos parlamente kovo 20-21 dienomis. Ir ši konferencija bus organizuojama kartu su pirmininkančia valstybė, Europos parlamentu ir Europos komisija. Tai leis mums neformaliai padiskutuoti tarp šių institucijų pirmajame e, dėrybų dėl programos Horizontas 2020 etape. Esu įsitikinęs, kad šis seminaras labai prisidės prie ateities diskusijų tarp šių institucijų šią temą. Taigi, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad mūsų pirmininkavimo metu mes sieksime viso, ko tik tai galime, kad užtikrintume kuo didesnį bendradarbiavimą su Europos parlamentu, kad užtikrintume bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų, žinių institucijų ir pramonės. Tai yra būtina siekiant gero dėrybų rezultato. Taip pat būtinas geras bendradarbiavimas su Lenkija ir Kipru, kurie yra mūsų trejato partneriai. Jeigu dirbsime darbščiai ir konstruktyviai, galėsime pasiekti mūsų tikslą, pirmininkaujant Danijai, ir tai bus didžiulis žingsnis pirmin siekiant sumažinti atotrukį tarp programos, septintosios programos ir programos Horizontas 2020. Taigi, ponas ir ponai, dėkoju Jums uždėmesį ir dabar su malonumu atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Grazie, ministro Ostergaard. Dėkoju ministrui Ostergaard. Taip pat dėkoju už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Jeigu dar yra norinčių būti įtrauktų į kalbėtojų sąrašą, prašau e, tą parodyti. Pirmiausia, ponė Dekastilio. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ministra. Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, gali būti laikoma nepavydėtino, atsidūrusi nepavydėtinoje situacijoje. Turime energetikos efektyvumo direktyvą, Europos semestro klausimą. Tai yra pačios svarbiausios ES programos. Be to, turime ir Horizontas 2020 programą, kuriai yra skiriamos ES biudžeto lėšos. Europos parlamentas ir šis komitetas turi nemažai pasišventusių parlamentarų šiems klausimams spręsti esame sukaupę ne, nemažai patirties šiems klausimams spręsti ir aš manau, kad galėsime pasiekti gerų rezultatų. Norėjau iškelti keletą svarbių klausimų. Žinoma, visų jų negalėsiu dabar iškelti, nes turėsime dar tikrai labai nemažai laiko jiems aptarti ateityje. bendradarbiavimas iš esmės su Europos komisija vyksta gan sklandžiai, komisija perima mūsų teikiamus pasiūlymus. Nepaisant to, manau, kad esama erdvės patobulinti tokį darbą. Ir būtent to mes ir siekiame. Taigi norėčiau paminėti tris tobulintinas sritis. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie finansavimą. Šis klausimas mus labai neramina, nes turinys turi būti labai svarbus skiriant finansavimą. Turinys kartais gali būti tobulas, tačiau ne visuomet žinome, ar tam turiniui perkelti į praktiką bus skiriama pakankamai lėšų. Jeigu mes žinotume, apie kokias finansavimo ribas eina kalba, galėtume tiksliau numatyti savo tikslus ir prioritetus. O dabar perėsiu prie antrojo dalyko. Taip vadinamųjų instrumentų arba priemonių. Čia mes turime tam tikrų pranašumų. Nepaisant to, turėtume skatinti taikyti tokius instrumentus, kurie leistų mums taikyti naujas programas. Tokiu būdu mes galėsime sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę. Dabar situacija, e, kalbant apie instrumentus ir priemonės, nėra visiškai aiški. Turime daug smulkių instrumentų skatiname vykdyti ir stambius projektus. O tai dažnai reiškia, kad universitetų projektai, mažų ir vidutinių įmonių projektai nesusilaukia pritarimo. Galiausiai dalyvavimo taisyklės. Pone Karvaljo yra parengusi pranešimą kuriame labai daug kalbama apie dalyvavimo taisyklių supaprastinimą. Supaprastinimas yra labai svarbus klausimas, dalykas, kuomet kalba eina apie bendrasias programas. Ir yra erdvės supaprastinimui įgyvendinti. Leiskite man pateikti Jums keletą pavyzdžių. Manau, kad būtų galima padidinti atlyginimą už darbą dirbamą konsorciumuose. Manau, kad tam atėjo laikas. Manyčiau, kad tokiu būdu būtų galima sumažinti gan ženkliai programų valdymo išlaidas. O būtent toks ir yra mokslininkų ir tyriejų bendruomenės tikslas. Mes padarėme nemažai pažangos supaprastinimo sferoje. Taigi dar kartą pakartosiu, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su jumis ir dėkoju jums už apsilankymą šiandien pas mus komitete. Dėkoju poniai Dekastijo. Dabar žodis poniai Madurel. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ministrė. Sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju Jums už Jūsų įžanginį žodį. Aš pritariu beveik viskam, ką Jūs ketinate nuveikti pirmininkavimo metu. Kaip ponė De Kastiljo sakė, pirmininkavimas, Jūsų pirmininkavimas yra numatytas esminiu laikotarpiu būtent kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, bus pradėta įgyveninti bendroji programa Horizontas 2020. Žinoma, jos galutinis patvirtinimas dar užtruks, bet ateinantis pusmetis bus lemiamas ir labai svarbus laikotarpis. Ir jūs turėsite labai daug dirbti. Kalbant apie inovacijas, Danijos patirtis yra išties labai puiki, galima sakyti, aukščiausios klasės. Aš džiaugiuosi jūsų iškeltomis mintimis. Nenorėčiau kartoti to, ką sakė kolegė Del Castillo, tiesiog norėčiau sustelti ties keletų specifinių aspektų kalbant apie komisijos pasiūlytą programą Horizontas 2020. Aš skaičiau pirmininkaujančios šalies parengtus dokumentus ir jūs labai aiškiai išdėstote savo pirminę darbinę poziciją. Ir aš tikiuosi, kad jūs ir toliau ginsite tas pozicijas. Pirmiausias dalykas yra supaprastinimas. Pone Del Castillo jau pateikė keletą pavyzdžių. Jūsų ministerija pasisakė už netgi radikalų supaprastinimą. Mes suprantame, kad siekiant šio tikslo susidurėma su problemomis. Suprantame, kad ir komisija siekia pažangos šioje srityje, bet iš esmės pasiūlymas ne visiškai atitinka Europos tyriejų bendruomenės keltus tikslus. Manau, kad mums reikia platesnių ambicijų šioje sferoje. Mes suprantame, kokios čia glūdi giluminės problemos, bet iš esmės mums reikalinga kur kas didesnė pažanga ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Kitas jūsų prioritetas, apie kurį kalbėjote, yra stipendijos Marie Curie veiksmams vykdyti. Mes tam visiškai pritarėme. Tai yra labai svarbus pasiūlymas siekiant pritraukti jaunus žmonės užsiimti mokslininkų tyriejų veiklą. Be jokios abejonės tai prisidurs ir prie konkurencingumo didinimo. Tačiau numatytas biudžetas nėra pakankamas. Nežinau, kokia yra jūsų nuomonė. Kalbėjote apie tai, kad reikia tiesti tiltus verslo sektoriaus link. Gal manau, kad galėtume čia nuveikti kur kas daugiau, taigi gal pasidalinsite savo nuomonę ir galiausiai pagrindinės visuomenės problemos. Jūs apsiribojate keliomis problemomis, tačiau siūlyčiau nepamiršti štai ko. Taip, aš sutinku, kad reikia apsiriboti tam tikrų problemų skaičiumi bet iš esmės turime matyti ir bendrą vaizdą. Ar jūs manote, kad mums reikėtų apsiriboti ir projektų skaičiumi, nes tai mane šiek tiek neramina. Mes turime žinoti, kokiagi mūsų laukia perspektyva. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad sieksite bent jau dalinio sutarimo dėl daugelio projektų ir programų mes ketiname jums tikrai padėti, jūs palaikyti. Aš esu pranešėję dėl programos Horizontas 2020 ir noriu bendradarbiauti rengdama šį pranešimą ne tik su šešėliniais pranešėjais iš kitų frakcijų, bet ir su tarybos atstovais. Ir tą noriu pradėti nuo pat pradžių, kad mes galėtume pasiekti gerų susitarimų, nes jie yra esminiai svarbus mūsų ateičiai. Dėkoju. Daugiau koordinatorių norinčių pasisakyti nėra, tačiau yra dešimt parlamentarų, kurie išreiškė norą pasisakyti. Mes pradėsime nuo, nuo pono Parycis, nuo pono Balšytis. Prašom. Ačiū gerbiamą pirmininkę. <clears throat> E, gerbiamas ministrė, iš tikrųjų Danijos pirmininkavimo programa yra labai ambicinga Ir tikrai galima tik tai pasveikinti, kad tokiu sudėtingu metu, jeigu pavyks ją pradėti įgyvendinti, tai bus labai gerai. Aš turiu vieną labai tokį, manau, svarbų klausimą. Dar ES strategijoje 2020 yra numatyta labai grėsmingos perspektyvos, kalbant apie mūsų visų valstybių narių demografinę problemą. Ir aišku, kad mes kartu visi ir su Danija, ir su kitom valstybėm turėsim ieškoti išeities sveikatos rytyje. Jūsų programoje yra labai aiškiai užrašyta, kad jūs sieksite sudaryti palankės sąlygas viešiesiems ir privatiems subjektams dalyvauti kuriant inovatyvės sveikatos priežiūros paslaugas ir technologijas. Tikrai tai yra nauja, tai yra turbūt daugeliui e, dar labai sunkiai suvokiama ir todėl norėtumėm, kad E, ministrė, trumpai pakomentuotumėt, kas, ką jūs turite omenyje. Ačiū labai. Grazie, la parola Johnson. Dėkoju, panas Johnson. Tack så mycket. Först vill jag börja att... Eh, Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti kad pirmininkaujantį Daniją šiuose srityse mm, ketina imtis tokių aktyvių veiksmų ir jos darbo pradžia ketinimai yra tikrai labai pagirtini, labai energingi. Mm, aš esu įsitikinęs, kad Danija puikiausiai e, įveiks visą užsibrieštą darbą. Beje, man susidarė įspūdis, kad Danijos parlamento nariai labai vieningai dirba ir padeda e, savo kolegoms čia. Ir aš turiu pasakyti, kad mano frakcija, aš būsiu mano aš atstovausiu savo frakcijai, mes dalyvausime diskusijose skirtose e, programos e, Horizontas 2020 aptarimui. Taigi darbas bus tikrai labai įdomus. Būdamas Alde frakcijos atstovas, norėčiau paminėti Skandinavijos šalyse vykstantį inovacijų plėtros darbą ir sutinku su ministro nustatytais prioritetais. Aš labai džiaugiuosi, kad darbų tvarkaraštis yra labai ambicingas, nustatytas ir bus įdomu pasižiūrėti, kasgi bus nuveikta pirmoje darbų fazėje. Norėčiau pateikti klausimą. Mes norėtume sustiprinti ekonomikos indėlį, tą ekonominį e, indėlį siekiant savo tikslų. Tai yra labai pagirtinas noras. Iš tiesų visada norime, kad būtų kuo daugiau investuojama, tačiau reikia e, labai gerai vertinti ir to, tos veiklos ir investicijų ir pastangų rezultatą, efektą. Aš sutinku su kolegomis, kad mums reikia atitinkamų priemonių paketo, tokio, kuris gerai veiktų. Ir man atrodo, kad būtų tikrai protinga viena vertus e, aktyviai investuoti, skatinti investicijas ir kita vertus mažinti biurokratinę naštą, kad ir mažosios įmonės maže, galėtų dalyvauti mažesnio, e, mažesniuose, smulkesniuose mokslinių tyrimų projektuose. Taip pat mums reikia deramų priemonių, kurios leistų bendradarbiauti įvairi, įvairių valstybių narių atstovams, e, dažnai net regioninių lygmenių. Taigi reikėtų sustiprinti tą regioninį aspektą kai ką galima būtų apjungti, kai ką būtų galima derinti šioje Horizontas 2020 programoje. Ir visą tai būtų galima sieti su sanglaudos politika. Mes juk e, įgyvendindami Horizontas 2020 programą norime pasiekti kiek įmanoma daugiau. Reikia skatinti infrastruktūros plėtojimą, reikia e, siekti kiek įmanoma geresnių, puikesnių, tobulesnių mokslinių rezultatų, kurie būtų įmanomi panaudoti visoje, e, visame kontekste, plačiame kontekste Europoje. Aš manau, kad e, mes, Europos parlamentas, aktyviai dalyvausime diskusijose įgyvendinant tą programą Horizontas 2020 ir susitelksime į esminius dalykus, į, į konkrečius punktus Aš tikiuosi, kad skirtingų valstybių narių atstovai visi dės pastangas, kad susitelktume į iššūkius, kurie tenka šiai programai, su kuriais susiduria ši programa. Aš esu įstikinęs, kad mes puikiai bendradarbiausime artimiausius mėnesius ir e, Europoje, Europa tikrai daug pasieks. Dėkoju. Ponas Thompson. Og øh, kære minister, vi har glædet os til udvalget. Pone Thompson, ačiū. Mes labai laukiame jūsų apsilankimo šiame komitete. Yra puiku, kad, pradedat, kad galime pradėti dialogą su pirmininkaujančia Danija. savo darbus jau pradėjome, pradėjome diskutuoti apie programą Horizontas 2020. Ir jūs sakėte, kad e, tie darbai nebus pabaigti baigu, pasibaigus jūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Tačiau aš manau, kad jūs tikrai suteiksite pakankamai impulsų tam darbui gerai vykti. Vakar komisijos atstovai išsamei pristatė šią programą. Yra puiku, kad e, čia nebeapsiribojama vien tik tai šios, šios, šios, šios programos teminiais aspektais, bet ir kitais e, dalykais, e, tokiais kaip e, klimato kaita, sveikatos apsauga, susitelkiama į konkrečias rytis. Vakar buvo čia Briuselyje pristatytas, vieno Danų universiteto pastangomis pristatytas um, E, pristatyta iniciatyva siekianti pagerinti pastangas kovojant su diabetu. Ir tai, kas numatyta naujoje programoje Horizontas 2020, iš tiesų džiugina. Tačiau vienas dalykas man kelia susirūpinimą, tai yra socialiniai mokslai, humanitariniai e, mokslai nebėra įtraukti į šią programą. Ir vakar buvo pasakyta, kad ir fizikos ten nėra, tačiau aš manyčiau, kad pavyzdžiui, e, reikėtų konstatuoti, kad, pavyzdžiui, fizik, fizikinė, e, fi, atominė fizika, brandolinė fizika, ten yra numatyta kaip sritis, kurie bus verta finansavimo. Mes visi suvokiame, kad bet koks politinis sprendimas turi būti pagristas e, konkrečiais moksliniais tyrimais ir jo rezultatais. Taigi mes e, turime remtis E, konkrečiais faktais, turime būti gerai in, e, informuoti ir socialiniai mokslai čia taip pat yra labai svarbus. Bus. Tačiau dėja pagal tą programą nėra numatytas joks finansavimas šiai sryčiai. Yra kalbama apie kovą su tarptautiniu nusikalstamumu, su žmonių e, e, prekyba žmonėmis, klimato kaita. Tai yra dalykai, kurie kuriuos turė, į kuriuos turėtų būti įtrauktas ir socialinis aspektas, socialinis humanitarinis aspektas. Aš taip pat manau, kad labai svarbu, e, kad bendradarbiautų įvairios ekonomikos mokyklos, pavyzdžiui, Londono ekonomikos mokykla su, e, su kitomis mokslo įstaigomis visame, visoje Europoje. Ir būtų puiku, jeigu Danija pirmininkaudama dėtų pastangą šioje srityje. Uh, kadangi socialinių mokslų, humanitarinių mokslų sritis čia yra tikrai labai labai svarbi. Dėkoju. Asszony, először is hadd gratuláljak, tegnap nem volt ehhez alkalmam az elnök kiválasztásához. Miniszter úr... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveikinu Jūs, ponė pirmininkė, išrinkta šio komiteto pirmininkė. Ir dabar norėčiau kreiptis į ministrą. Mums reikia tinkamai maitintis ir sportuoti. Tai yra labai svarbus klausimai. Mes yra verčiami taupyti, tačiau jūs kalbate apie šias rytis, taip pat ir savo programoje, apie sportą, apie inovacijas, kurios pastumės Europą. Kaipgi galime padaryti, kad mokslininkai pasiliktų Europoje, kaip galime išvengti protų nutekėjimo, kaip galime padaryti Europą dinamišką ir, žinoma, tuo pat metu išsaugoti Europos išteklius. Kokie būtų jūsų pasiūlymai šioje srityje, kad galėtume skirti daugiau lėšų tam? Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį mūsų kolegai Rau. Ministra. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Sveikinu Jūs čia atvykus turėčiau tris mm, pastabas. Pirmiausia, jūs minėjote, jog inovacijų plėtra ir moksliniai tyrimai Europoje ateityje bus nepaprastai reikšmingi ir buvo paminėtas ir žaliosios technologijos. Norėčiau jūsų paprašyti, kiek labiau labiau šitį pabrėžti, kad Europos ateitis nepriklauso vien tik tai nuo žaliųjų technologijų, taip pat ir tradicinės sritys yra labai svarbios, tai tradicinė pramonė. Būtent tradicinėse ūkio šakiose, šakose, ar tai būtų plieno pramonė, automobilių pramonė, chemijos pramonė, būtent štai yra Europos sėkmės istorija ir dėl to jos nereikia to apleisti ir ateityje, jeigu mes norime tikrai kalbėti apie Europos ateitį, o ne vien gražias idėjas. Kitas dalykas. Dažnai čia šiandieną buvo um, diskutuojama ir pabrėžiama mintis, jog um, kai kurios valstybės narės um, labai ryškiai prisideda prie mokslinių tyrimų veiklos. Ir mes visi pabrėžėme, kad labai svarbu siekti uh, um, labai aukštų mokslinių rezultatų ir komisija pritarė mūsų pasiūlymui. Tai yra konkuruojant e, stipresniems šioje srityje ir silpnesniems valstybėms narėms, sukurti paskatų, e, sukurti tam tikrą postumį, kad visa Europa e, galėtų naudotis tokios veiklos rezultatais. Taigi mums reikia visos Europos, Europos, kuri visa būtų stipri. Ir trečias dalykas, jeigu e, teks, jeigu tektų kada nors apseiti su finansiniais ištekliais, kurie nėra pakankami, kurių mums neužteks, tuomet galbūt mes būsime priversti nustatyti prioritetus, kas mums yra svarbiau, kas netaip svarbu. Aš manyčiau, kad dabar jau yra atėjęs tas momentas, kai reikia apie tai padiskutuoti, kad e, iškilus tokiai situacijai ne, valstybės narės neimtų tarpusavyje peštis ir ginčytis. Dėkoju. Ačiū, kolega Weberis. Taip, ačiū. Aš taip pat norėčiau išreikšti sveikinimus jums Žinoma, mes pritarėme jūsų užmojams, ponė ministrė. Ir Žan Monė pasakė, jog jeigu reikia atkurti Europą, tai pradėsime nuo kultūros. Tačiau buvo pradėta nuo anglės ir plieno. O dabar mums labai svarbios inovacijos ir moksliniai tyrimai. Taigi jūsų programa yra ypač svarbi ir atrodo, kad Europa dabar atsilieka šioje srityje. Aš nekartosiu to, ką sakė mano mėly kolegos, tačiau norėčiau pasižiūrėti į šią sritį iš kitokio požiūrio taško. Mokslinių tyrimų ir investicijų plėtojimas Europoje yra labai svarbus. Vis dėlto mes susidurėme su išteklių programa, problema būtent nuolat pažeidinėjamos intelektinės nusavybės teisės. Taip pat kyla problemų ir dėl Kinijos. Taigi, kaip manote, kaip būtų galima apsaugoti mūsų svarbiausias technologijas, mūsų intelektinę nuosavybę? Tai tampa vis svarbesnė problema. Ačiū. Grazie, Dėkoju. Ponas Kelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą, pateikus tokią apžvalgą ir ypač už jo pasiryžimą nuveikti tiek daug per ateinančius šešis mėnesius. Tikrai labai gerai matyti tokius prioritetus kurie bus skirti moksliams tyrimams, Erasmus programai ir taip toliau. Turėčiau porą klausimų. Jūs teisingai pabrėžėte svarbą to, jog būtina visiškai įgyvendinti Europos vieningą rinką. Ką galite padaryti per šešis mėnesius, kad tai įgyvendintumėte? Tai yra pirma. Antra, kaip būtų galima vystyti žalę ekonomiką, atsinaujinančias energijos technologijas, įgyvendinant naujas iniciatyvas, siekiant e, pritaikyti gerąją praktiką plačiai tam, kad mes galėtume įgyvendinti savo užmojus šioje srityje pagal strategiją Europa 2020. Labai ačiū. Grazie, signora Jordan Cizeli. Dėkuoju dabar, ponia Jordan Cizeli. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju ministrui už labai aišku pranešimą, labai aišku šalie, pirmininkančio šalies prioritėtų pristatymą. Mes, žinoma, turime sutelkti dėmesį į programą Horizontas 2020, tačiau negalime pamiršti tų sprendimų, kurie jau yra patvirtinti ministrų lygių ir veiksmų, kurių būtina imtis sprendimams įgyvendinti. Taigi aš norėčiau klausti apie Europos mokslinio tyrimų erdvę. Daromi žingsniai yra lėti, jų nepakanka kaipgi mums optimizuoti bendrųjų programų rezultatus. 2008 metais buvo priimtas sprendimas dėl laisvo judėjimo. Jis buvo priimtas Ljubljanoje. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs planuojate toliau suvienodinti valstybių narių mokslinių tyrimų politikas, kaip jūs planuojate įnešti daugiau sinergijos ir kaip manote, ar ministrai yra pasirengę uh, kažką daryti savo pačių šalyje, atsižvelgiant į sprendimus susijusius su Horizontas 2020 programa. Dėkoju, ponas Vanisteroj. Pone pirmininkė, viena pastaba, kuri yra susijusi su jau užduotais klausimais. Taip, mes esame susirūpinę biudžetas padidės 30-40 procentų, tačiau valstybės narės bando sumažinti savo pačių indėlį maždaug tokiu pačiu dydžiu. Jūs, pirmininkaujantys šalis, taryboje, kaip jūs ketinate tą daryti? Jeigu vienas plus vienas lygų du, tai gerai, bet jeigu vienas plus vienas lygų nulis, Tai kągi tai reiškia? Jeigu pažiūrėsime į nacionalinius biudžetus, tai pamatysime, kad situacija yra prasta. Taigi, kaip užtikrinsite tą biudžeto padidėjimą taryboje? Antras dalykas. Mums reikia stambių investicijų į mokslinius tyrimus, inovacijas. Kaip jūs ketinate tą užtikrinti? Jūs turbūt skirsite skirsite lėšas dviem sritims, ne šešiolikai, bet ar jūs turite kažkokią konkrečią poziciją, kurios laikysitės ir galiausiai socialiniai bei humanitariniai mokslai. Kažkas iš kolegų apie tai užsiminė. Jeigu yra tokia sritis, kuri susilauktų atitinkamo dėmesio, tai būtent šita socialiniai ir humanitariniai mokslai. Technologinė prasme e, mūsų Saulės energijos pramonė žlugo, dingo. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad inovacijų grandinėje mums reikia pereiti labai daug žingsnių. Galbūt reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į socialinius ir humanitarinius mokslus. Mes turime nemažai priemonių, kurias pasitelkus būtų galima pritraukti daugiau investicijų. Turime rizikos dalymosi priemonę. 2 milijardai eurų buvo tam numatyti. 16 papildomų milijonų taip pat yra numatyta. Kaipgi veiksta rizikos pasidalymo priemonė? Ačiū. Patricija Toja, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Daniją pradėjus pirmininkauti, ponė ministrė, jūs aiškiai išdėstėte savo programą, jūsų pasiūlymai labai ambicingi, norėčiau e, pasveikinti ir jūsų pastangas daryti tikrai ambicingą tvarkaraštį ir su parlamentu taip pat ketinate glaudžiai bendradarbiauti. Čia bus numatytas ir e, surinktas ir seminaras. Norėčiau paminėti porą dalykų. Jau e, kai kurie kolegos jau daugybę dalykų išsakė, aš norėčiau pasakyti apie, e, pakalbėti apie porą. Mes tikimės labai daug iš jūsų pirmininkavimo laikotarpio. tarpio Turime tą stambų skyrių, kuris mums labai e, daug e, kelia daug rūpešio, tai yra humanitarnės, socialiniai mokslai. Ar tai bus kažkokias, kažkokias konkretita, specifinės rytis, ar vis dėlto jinai bus integruota į bendrąją programą. Taip pat paslaugos, sveikatos apsauga, Tai yra tikrai labai reikšmingos sritis, e, kolega Prodi minėjo psichinę sveikatą, tai iš tiesų dalykai, kurie labai reikšmingi mūsų ateičiai ir mes labai daug tikimės iš Danijos. Dar kai kas. Mūsų mokslininkai gali tikrai labai stipriai, labai ženkliai prisidėti prie pramonės plėtros, apie tai mes taip pat kalbėjome ir taip pat ponas Weberis minėjo ir klausė, kaipgi mums prisidėti prie to, kad e, e, remiantis tą bendrąją programą, viskas, ko, yra, e, ko mes tikimės, ko, ko esame užsibrėžę, visa tai, visi tie veiksmai, visos mūsų pastangos būtų sutelktos realiai į Europą, nenukeliautų kažkur toliau. Mes žinome, kad šios klausimus svarstė aukšto lygio darbo grupės, kurios čia e, sus, e, organizavo susitikimus e, Briuselėje ir ten taip pat buvo pabrėžiama, kad mūsų pramonė turi savo veiklą koncentruoti būtent Europoje. Bet galbūt galėtume mūsų pramonės įmonėms padėti kurti produktus, kurie būtų aukščiausios kokybės ir kurie būtų grinai europ, europietiški. Galbūt mums pavyktų prisidėti prie to, kad e, mūsų pramonės įmonės e, kurtų tokius produktus, kurie būtų grinai tipiškai europietiški. Galbūt jūs galite kažką apie tai pasakyti. Dėkoju, ponas Prodi. Trumpai, ponė pirmininkė. Aš jau nemažai kalbėjau ir daugelis dalykų jau buvo minėti kolegų. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Yra didžiulis mokslininkų mobilumo Europos ribose poreikis. Mes turime skatinti tą mokslininkų judumą visose minėtose sritise, kadangi tai yra labai svarbu Europai, jos ateičiai, ypač E, reikia prisiminti Europos komisijos pateiktą veiksmų planą skirtą Europai be CO2 iki 2020 metų. Tai yra tikrai didžiulis tikslas ir jisai be abejo bus susijęta su kažkokiais konkrečiais pamastymais. Tai yra be abejo didžiuliai iššūkiai. Mes žinome, kad po antrojo pasaulinio karo daug dalykų darėme ne taip, kaip turėjome daryti. Ir aš manyčiau, kad mūsų veiksmai turėtų būti sistemiški, labai platus, apimantis daugelį e, sričių ir mums reikia skatinti e, būtent tokį požiūrį, ypač kai kalbame apie mokslinio tyrimų skatinimą Europoje. Dėkuoju. Øh, Ponas Rondė, ačiū. Aš tiesą sakant nenorėjau kalbėti, kadangi mes dar turėsime progų padiskutuoti. Tačiau vienas dalykas mane labai įkvėpė. Ponas Roil kalbėjo prieš tai Jisai paminėjo vieną labai svarbų dalyką. Jisai sakė, nesvarbu, kiek pinigų gausime, ar jų gausime daugiau ar ne, labai svarbu išdrysti, nustatyti prioritetus, o tai ir yra svarbiausia, ką politikai gali padaryti - nustatyti konkrečius prioritetus. Deja, vis dėlto atsiranda žmonių, kurie mano, jog reikia. E, politikams reikia išsirinkti tuos, kurie veikia sėkmingiausia, pick the winners, pagal tokį principą. Man įdomu, kokio požiūrio laikosi Danija. Ar Europoje reikėtų um, didesnį dėmesį kreipti, kreipti į e, tuos laimėtojus, ar vis dėlto galvoti apie visus. Nes politinė prasme tai yra iš tiesų patogiau, bet aš norėčiau įspėti to nedaryti. Politikams šiaip jau yra labai sudėtinga numatyti iš anksto, kas ateityje bus tie laimėtojai. Todėl aš siūlyčiau sukurti kiek įmanoma geresnės bendras sąlygas ir leisti mokslininkams dirbti savo tyriamą į darbą, nes mes negalime iš anksto žinoti, kas, kurie iš jų bus tie e, sėkmingieji. Dėkoju. Ačiū. Visi puikiai laikėsi nustatyto laiko, sako pirmininkė. Ir turime 10 minučių, kuri, kurias galės panaudoti ponas ministras ir atsakyti į klausimus, prašau. For... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už daugelį jūsų klausimų. Manau, jog tai rodo tikrai didelį pasišventimą įgyvendinti programą 20, Horizontas 2020, kadangi tai yra ne vien tik tai didžiausia, bet pati ir stipriausia programa Europoje. Man atrodo, tai yra labai svarbus pradinis pastebėjimas. Ir manau, jog visi sutinka su ponu Del Castillo, kad programą tikrai dar yra kur tobulinti ir tikimės, kad dėrybos mus kaip tik į ten ir nuves. Ir mes galėsime patobulinti tai, ką reikia. Jūs kalbėjote apie daugelį dalykų, pamėginsiu, kaip galėdamas geriau atsakyti. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo supaprastinimo klausimo. Aš manau, jog visi sutinka, jog reikia supaprastinti. Tikrai tiesiog neįmanoma e, dalyvauti bet kokiuose diskusijose, kur nebūtų kalbama apie supaprastinimą. Ir visuomet žinome, kad sunkumas kaip tik ir slypi detalėse. Taigi aš raginsiu kolegas iš tarybos kitą savaitę neformaliame susitikime pateikti konkrečius pasiūlymus supaprastinimo srityje. Ir taip pat eiti ir dar toliau ne tik dėrybų pradžioje, bet taip pat ir kuomet jas baigsime, turėsime užtikrinti tai, jog prisimintume mūsų įsipareigojimus supaprastinimo su srityje ir turėsime teikti konkrečius pasiūlymus tam, kad galiausiai pačioje pabaigoje visą tai būtų įgyventinta. Aš manau, jog kalbant apie supaprastinimą, tai yra būtina e, siekiant įgyvendinti tai, ką Keletas iš jūsų minėjote būtent galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti nedidelius projektus, taip pat dalyvauti nedideliems konsorciumams. Ponas Johansenas kalbėjo apie tai, taip pat ir keletas kiti užsiminėte apie tai. Taigi tikiuosi, jog daugelis klausimų buvo susijęs su, su paprastinimu, Ir tai tikrai rodo didelį pasišventimą taip pat ir iš jūsų pusės, taip pat ir komisija, parlamentas ir jūsų komitetas nuveikia labai daug šioje srityje ir tikėtina, jog dabar mes galėsime padaryti realios pažangos šioje srityje ir matyti konkrečių rezultatų. Taigi, mūsų visų bendrų pastangų dėka esu tikras, mums pavyks pasiekti rezultatus. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie finansavimo klausimą. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Kaip žinote, daugiametė finansinė programa, pirmininkaujant Danijai, na, yra ne tiek ant mano stalo, bet ar, ar šio komiteto darbo tvarkėje, tačiau dėl jos bus deramasi ir tikrai aš koncentravausi labai daug pradžioje, kalbėdamas apie ją, kadangi būtina šias diskusijas susijęti su diskusijomis apie naujų darbo vietų kūrimą. Būtina kalbėti apie tai, kaip investuosime į tai, jog per ilgalaikį laikotarpį turėtume tvarų augimą ir po truputį matytume ir kitas e, e, pasaulio teritorijas kad mes neatsiliktume nuo jų, būtina užtikrinti bendrą finansavimą mokslinių tyrimų programoms. Tai taip pat siejasi ir su diskusija e, dėl to, jog reikėtų glaudžiau susijęti kitas e, strategijas su sanglaudos e, fondų strategija būtina priartinti taip pat žemės ūkio, bendros žemės ūkio politikos strategijas, kitas strategijas. Čia, manyčiau, yra labai svarbu e, kreipti didelį dėmesį, tai todėl aš pakviečiau taip pat ir komisijos narį Han į Kopenhagą į neformalų tarybos posėdį tam, kad mes galėtume labai konkrečiai padiskutuoti apie tai, kaip glaudžiau susijęti įvairias programas tam, kad galėtume e, pasiekti pažangos tose srityse, kur būtina sukurti geresnę infrastruktūrą tam, kad e, įvairios sritys galėtų taip pat e, dalyvauti tose programuose. Jūs kalbėjote taip pat ir apie daugelį kitų dalykų. Tikrai daugelis iš mūsų sutarėme, kad būtina susijęti visas šias sritis ir šias e, strategijas ir tikrai tikiuosi, jog mes visi mastome taip pat šioje srityje. Keli iš jūsų, ne tik ponė Thompson, uh, užsiminėte apie diskusijas e, e, susijusias su socialiniais mokslais ir humanitariniais mokslais. Norėčiau Jūs patikinti, kad mes žinome apie šias diskusijas, žinome ne tik apie tai, ką Jūs kalbate šiame komitete, bet taip pat žinome, jog yra ir komisijos pasiūlymas dėl kitos daugiametės programos susijusios su moksliniais tyrimais. Uh, Manyčiau, jog svarbu tai, jog mes neišleistume iš akių tam tikrų iššūkių, kurie kyla mūsų visuomenėms. Mes taip pat turime užtikrinti, jog taikysime daugia disciplininį požiūrį. Manyčiau, jog būtina labiau priartėti prie rinkos ir atsižvelgti į komercializacijos aspektus. Žinome, jog tai, ką atspindi rinkos, produktai, rodo, koks yra žmonių elgesys. Taigi čia kai ką gali pasiūlyti ir socialiniai bei humanitariniai mokslai. Dėl to man buvo malonu tai, jog keletas aukščiausio lygio mokslininkų ES atvykę į Kopenhagą labai aiškiai pasakė, jog jie nori integracinio požiūrio, tarp disciplininio požiūrio. Todėl manau, jog mes visi turėsime bendradarbiauti šioje mūsų bendroje programoje. Nesikoncentruojame tik ties iššūkiais ar ties tam tikromis disciplinomis. Turime taikyti tokį daug, daugia disciplininį požiūrį į iššūkius, kadangi jie būtent tokie ir yra, paliečiantis daugybę aspektų. Taip pat ponas Hansenas, ponas Rol ir kiti kalbėjote apie tai, jog būtina telkti dėmesį ne tik į finansavimą, ne į kuo didesnį biudžetą, bet į tai, kaip kuo daugiau pasiekti su tam tikrų biudžetu. Žinoma, tai siejasi ir su supaprastinimu. Ir taip pat tai siejasi ir su geresnėmis priemonėmis. Kaip galime pasiekti geresnį koordinavimą nacionalinėme lygyje, mūsų bendrame Europos lygyje, kaip galime pasiekti geresnio koordinavimo mokslinių tyrimų srityje, bendradarbiavant mokslinio tyrimų institucijoms ir pramoniai. Visą tai mes spręsime siekdami mažinti tokius atotrukius, kadangi krizės laikotarpiu visose Europos šalyse yra mėginama surasti būdus, kaip e, sudurti galą su galu. Todėl mes visi turime šią bendrą atsakomybę, kad užtikrintume, jog lėšos yra leidžiamos kaip galima efektyviau. Taip pat vyksta diskusija ir dėl iššūkių E, apie tai kalbėjo ponas Manuel. Ir manyčiau, tai taip pat siejasi su tuo, ką sakė ponas Vuls. Būtent labai svarbu susikoncentruoti ties iššūkiais, kurie yra labai plataus masto. Taip pat būtina taikyti daugia disciplininį požiūrį. Ir manau, taip pat yra svarbu nesudaryti didžiulių ilgų sąrašų ar tam tikrų apibrėžčių, kurios nebespindės jokių prioritetų. Mes turime išlaikyti tam tikrą balansą. Tai yra labai svarbu, jeigu norime pasiekti veiksmingų rezultatų. Būtina numatyti tam tikrus tikrus prioritetus ir manau, jog komisijos pasiūlymai yra daug žadantis. Tačiau sutinku, jog mes turime užtikrinti, jog apibrieštis nebūtų per daug siauros ir kad mes išlaikytume dėmesį ties iššūkiais ir nepasirinktume tik tam tikrų technologijų ar tam tikrų bendrovių, kurias norėtume paremti. Apie tai kalbėjo ponas Vanys Telirojų. Ir manyčiau, jog diskusijos dėl tam tikrų laimėtojų tikrai uh, kelia sumaišti. Na, toliau kalbant apie judumą ir Europos mokslinių tyrimų erdvę, tikrai labai pritariu tai minčiai, jog žinios yra penktoji laisvė, kurią turime užtikrinti. Turime užtikrinti laisvą judumą, tam, kad mokslininkai galėtų laisvai keliauti ir dirbti Europos Sąjungoje. Todėl, manau, būtina stiprinti judumo programas ir aš tikrai tikiuosi pirmadienį, e, jog bus paskelbtas komisijos dokumentas dėl Europos mokslinio tyrimų erdvės, vyks konsultacijos ir tikrai laukiu dalyvavimo tose diskusijose, kadangi tai yra labai svarbis rytis ir Todėl būtina užtikrinti pažangą taip pat ir toje srityje. Ponas Rol toliau kalbėjo apie tradicinės pramonės šakas ir žalėją pramonę. Būtina e, sutarti dėl to, jog kyla iššūkis dėl to, jog mes norime užtikrinti tvaresnę ekonomiką su mažiau iškastinio kūro naudojančią ekonomiką. Tai nereiškia, jog mes turime atsukti nugaras tradicinėms pramonėms šakoms. Daugelis tradicinių pramonės šakų suranda būdus, kaip atsinaujinti. Tai yra iššūkis. Ir visos šalis turės jį išspręsti. Tačiau manyčiau, jog didžioji dalis investicijų, inovacijų vyks tradicinės pramonės šakose. Vienas nedidelis pavyzdys. Kopenhagoje pavasarį mes taip pat diskutuosime apie bio kūrų paremtas technologijas. Ir tai yra ta sritis, kurioje yra daugybė galimybių žaliajame sektoriuje, diskutuojant e, apie energetiką. Taigi šią prasme mes nenorime sukurti nebūtinos konfrontacijos tarp tradicinių pramonės šakų ir dėl to, jog reikėtų kurti tvaresnę pramonę. Na, tikiuosi, jog atsakiau į daugelį jūsų klausimų, mes dar turėsime galimybių grįžti prie jų ne tik bendrajame mūsų seminare, kuris vyks pavasarį, tačiau norėčiau pasakyti, jog tikrai vertinu mūsų bendradarbiavimo dvasę, kuri atsispindėjo tikrai daugelėje iš jūsų šiandien pateiktų klausimų. Ir norėčiau patikinti, jog dabar esame atsidūrę labai svarbiame etape. Tai yra ekonominio nuosmukio laikotarpis ir mes turime būti pasirengę investuoti į mūsų ateitį. Turime užtikrinti, kad užtvenksime tą potvinį, sukursime naujas darbo vietas, augimą Europoje. Tačiau tai nėra lengva padaryti. Turime dirbti kartu, kad to pasiektume. Taip pat, pirmininkaujant Danijai, sieksime, kad tai turėtų ilgalaikį poveikį ir kad galėtume pasiekti realių rezultatų ir vienu ar kitu būdu galėsime suvaldyti šią krizę ir atsidurti palankesnėme laikotarpėje. Ačiū. Noi ringraziamo tutti il ministro per la sua presenza. Dėkoju dar kartą ministrui už atvykimą į Europos parlamentą, už tai, kad taip aiškiai kalbėjote. Buvo nepaprastai įdomu išklausyti jūsų pristatymą, jūsų atsakymo. Rytinio posėdžio dalis baigta. Po pietų susitiksime 3 valandą. 3 valandą yra numatytas trumpas klausimas energetikos klausimais. Ačiū, ministrė.